Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, la séance est ouverte. Gerbiami kolegos, mes norėtumėm pradėti mūsų darbą. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad pasikeitė mūsų darbo tvarkės projektas. E, jūs esate gavę darbotvarkės projektą e, elektroniniu paštu. Ketvirtas ir penktas darbotvarkės punktas, tai yra pono Kačino pranešimas dėl Serbijos, šiandieną nebus analizuojamas dėl to, kad e, pranešėjas susidūrė su problemomis atvykstant čia dėl oro priežasčių, jis į Briuselį atvyks rytoj. Todėl balsavimas dėl jo pranešimų. E, įvyks vėliau. Dabar mm, mm, Jotkalnyjos pranešėjas e, sutiko su tuo, kad būtų kalbama apie Juotkalnyjos e, integravimas į ES, kad šis klausimas būtų aptartas šiandieną. O toliau mes dirbsime kaip ir numatyta pagal darbo atvarkę. O kai dėl dėrybų dėl ES ir Libijos pagrindų sustarimo, tai diskusijos e, laikas gal jas pasikeisti. O kai dėl rytojus darbo atvarkės, tai yra gruodžio pirmosios dienos, atsižvelgiant į lakryčio 8 dienos įvykius ir prisiminant į E, koordinatorių reakcija. Ponas Albertinė, mūsų pirmininkas, e, priėmė sprendimą pakeisti šiek tiek e, kvieštų svečių pasisakymą. Pavyzdžiui, ponas Algerijos premjerministras bus pakviestas į bendras diskusijas. Toliau negavome atsakymo iš Alžyro e, valdžios institucijų, todėl buvo nuspręsta e, rytoj organizuoti e, diskusijas, keitimasi nuomonės nuo 9 iki 10 o kitas pasikeitimas nuomonėmis įvyks nuo 11 iki 11.45 e, dalyvaujant ponui Fasiferi kuris yra Maroko užsienio reikalų ministras. Dabar devintas darbo tvarkės punktas, tai yra ponos Vodboboto pranešimas, pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl e, Kroatijos e, jis bus analizuojamas nuo 11.45 iki 12. E, 45. E, Toliau bus e, keičiamasi nuomonė su ES specialiu atstovu Kosove. Ir tai bus 10.45. E, Vėliau pereisime prie stebėjimo misijos, kuri bus organizuota Moldovos Respublikoje. Tai yra dėl tų rinkimų, kurie įvyko e, sekmadienį. Jeigu neturite pastabų dėl pakeistos darbo atvarkės, tada siūlau patvirtinti 14 spalio po posėdžio protokolus. Tačiau atkreipti dėmesį, kad jeigu komentarų nėra, tada šie protokolai yra patvirtinti. Dabar komiteto pirmininkas turi pranešimų situacija Korejos pusėsalyje ir apskritai Azijos, Azijoje yra labai sudėtinga, todėl mūsų komitetas kruopščiai stebės e, dėl to, kaip yra įgyveninamos dabartinės diplomatinės iniciatyvos, kaip yra jos vystomas, kalbam apie e, šešalės, šešalės dėrybas, kol kas juose nedalyvauja ES. Taip pat žiūrėsime, kaip yra gyveninamos jungtinių tautų iniciatyvos. Kol kas galiu pasakyti, kad Korejos e, santykių delegacija Europos parlamente dabar e, ketina organizuoti sustikimą, kuris tampa labai aktualus atsižvelgiant į susidariusią situaciją. E, šio sustikimo metu Europos komisija įvertins susidariusią situaciją, taip pat e, kokia yra maisto ir humanitarinė krizė, kuri dabar susidarė Korejos pusėsalyje. Taigi, pirmasis darbo atvarkės punktas bus pono Taniko pranešimas e, dėl Juotkalnijos. Gerbamas pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kaip ir jūs pasakėte, savo pranešimą dėl rekomendacijų, kurias pateikė Europos komisija, suteikti tarybai E, įgaliojimus dėl dėrybų pradėjimo. Aišku, yra sakoma, kad tos dėrybos neturėtų būti pradėtos dabar, bet yra tam tikrų dalykų, kurie turėtų būti išspręsti prieš pradedant dėrėtis dėl įvairių teisino skyrių. Taigi savo pranešime apie tai ir kalbu ir sakau, kad labai gaila, kad yra taikomas Europos komisijos e, modelis atsijėti e, stojančias šalis ir nuo tam tikrų dėrybinių aspektų. Pavyzdžiui, dabar mes kalbame apie Jotkalnyje, kuria yra taikoma visai kitokia schema ir man atrodo, kad kalbant apie dėrybas, ir skyrių atverimą, kuris, kurie yra susijęs su ES e, teisės aktų perkelimu į kandidatės e, šalies teisyną. Taip pat e, turėtų būti uždarytas skyrius dėl tam tikrų dalykų įgyvendinimo. Reikėtų paminėti, kad yra įvairių kitų galimybių, kurios, kuriomis galėtumėm pasinaudoti, kad šalis padarytų pažangą. Taigi yra susidariusi nauja situacija, komisija yra pateikusi e, rekomendacijas ir yra siūloma pritarti susidariusiai e, situacijai, situacijai atsižvelgianti tai, kad e, šis procesas neturėtų užsitęsti per nelik, nes tai nebūtų protinga. Bet kuriuo atveju mes norėtumėm, kad mm, būtų vykdomas tas plėtros procesas ir kad vakarų Balkanų šalis prisijungtų prie ES. Dabar, kai dėl Jotkalnyjos, kaip e, buvo pasakyta anksčiau, E, ši šalis daro pažangą, tai yra nauja šalis, nedidelė šalis. E, ir dėrybose yra kalbama apie 24 skyrius, galbūt jų skaičius didės, atsižvelgiant į komiteto pasiūlymus. Tačiau tai yra susiję su tuo, kad ši šalis neturi daug problemų, kurias turėtų išspręsti. Na, nebent tuos klausimus, kurie yra į, į, paminimi mano pranešime, pavyzdžiui, teisės viršinybės principas, kova su korupcija, organizuotų nusikalstamumu, tačiau neturi kažkokių įgimtų problemų, kaip Albanija, kuriai aišku ir na, nesuteikiamas e, kandidatės statusas dėl to, kad jos e, parlamento veikla yra tiesiog e, ne, suspenduota. Taigi ši šalis yra pakankamai stabili, jos, jos piliečiai gali keliauti be vizų, tačiau tuo yra nepiknaudžiaujama, nepiknaudžiaujama Šengino e, akį. Be to, neturi labai daug problemų su kaiminėmis, įskyrus, e, pavyzdžiui, nedidelės e, problemas dėl sienos su Kroatija. Man atrodo, kad šis klausimas bus iš tiesų labai greitai spręstas, nes kalbame apie nedidelę teritoriją, todėl problema gali, galės būti greitai išspręsta. Mm, toliau Toliau dėl perkeltų asmenų, aišku, kyla problemų dėl tam tikrų e, mažumų, pažiūrėjau, Romų visuomenė ir e, jos gyvenimo sąlygos, tačiau bet kuriuo atveju šios problemos yra pakankamai nedidelės lyginant su kaiminėmis. Galbūt kyla kitų problemų e, susijusių su parlamento narių interesų konfliktais, taip pat ir kitais dalykais. Man atrodo, kad šis klausimas yra daugiau susijęs su skaidrumu. Ir bet kuriuo atveju problema gali būti išsprendžiama, jeigu būtų kažkaip fiksuojamos e, parlamentarų pajamos. Toliau dėl pinigų plovimo. Nors e, Jotkalnyje nepriklauso e, Europos centrinių bankų sistemai, tačiau nacionalinė valiuta yra euras. Be to pakankamai daug moterų dalyvauja politinėme gyvenime, visuomenė gyvenime, lyginant su ES šalimis. Todėl labai daug moterų yra, kurios yra kompetitingos ir gali užimti aukštas pareigas. Pavyzdžiui, Egipto e, mažuma e, jų problema turėtų būti sprendžiama, taip pat turėtų būti spręsta Kosovo pabėgėlių problema, kad žmonės, kurie, kad jie galėtų grįžti savo gimtasias vietas. Aišku, yra tam tikrų problemų, trūksta administracinių gebėjimų ir tai iš tiesų kels iššūkį didesnį nei e, kitoms šalims darantis dėl narystės Europos Sąjungoje. Tačiau Jotkalnyje pagal jos dydį galėtumėm prilyginti tokioms šalims kaip e, Luksemburgas ar Estija. E, Juolap iš tiesų reikėtų juotkalniai pasimokyti iš Kroatijos, kurie sugebėjo perkelti tūkstančius puslapių ES teisės aktų į savo teisinę bazę. Toliau Jotkalnyje iš tiesų nori tapti ekologišką valstybę, tai keistas apibūdinimas šaliai, dėl to, kad e, ši šalis iš tiesų pasižymė labai gražių gamtovaizdžių ir mes turėtumėm sveikinti tokį, tokį dalyką, ypač kolegos, kurie dirba aplinkosaugos komitete. Dabar reikėtų pasižiūrėti, kaip iš tiesų juotkalnie apsaugo savo tą natūralų e, paveldą. Dabar, kai dėl ekonomikos, tai turiu pasakyti, kad jo kalnijos e, ekonomika nėra e, diversifikuota. Yra labai daug e, veiklos sukoncentruota tam tikroje veikloje, iš tiesų turi potencialą, pavyzdžiui, eksportuoti elektros energiją ir suprantu, kad e, bus nutiesta jungiamoji e, grandis per Adrijos jūrą į Italiją, tiekti elektros energiją Italijai. Taigi iš tiesų yra daug potencialų. Dabar e, Jotkalnyje daug pasikliauna turizmo sektoriumi, kuris iš tiesų teikia E, tokią besikeičiančią naudą e, dėl to, kad dabar Juotkalnijoje e, valiuta yra euras. Be to, Juotkalnijos santykiai su kitomis šalimis yra puikus, įskaitant ir gerus santykius su Serbija, su Belgradu, nors pradžioje, pradedant valstybių atsiskirimui, kilo tam tikrų įtampų, po to kilo problemų dėl Kosovos pripažinimo iš Jotkalnyjos pusės, tačiau bet kuriuo atveju santyki tarp Jotkalnyjos, Serbijos ir kitų yra geri. Be to, Jotkalnyjos parlamentas E, pripažino e, problemas, e, klaidas, kurias padarė Balkanų karuose, pripažino genocido atvejį. Tai yra iš tiesų didžiulis žingsnis susitaikymo link. Taigi viskas yra paminėta mano pranešimo projekte, taigi man būtų malonu sužinoti, ką sako kolegos ir ką mes galėtumėm pakeisti šiame pranešime, kad jis susilauktų paramos. Bet kuriuo atveju, man atrodo, Jotkalnyje iš tiesų bus e, pati mažiausiai problemų kelinti šalis, jeigu ji norės prisijungti prie ES ateityje. E. Dėkuoju pranešėjai. Dabar suteiksiu žodį poniai Danžu. Ačiū pirmininkė. Na, tiesiog norėčiau pasveikinti poną Tanoką su šiuo pranešimu. Tikrai puikiai atliktas darbas, tinkamai apgalvota, apmastyta ta situacija ir kaip teisingai jis pats pabrėžė, pab, jis didžiausią dėmesį skiria pažangai, kurią atliko šita šalis kandidatė. Taip pat neignoruoja ir trūkumų, kurių taip pat neturėtume užmiršti reikia ypač pareikalauti daugiau pasistengti teisingumo srityje, žiniasklaidos srityje. O kalbant apie Jotkalnyje, nevertėtų pamiršti kai kurių istorinių faktų, nors tai yra maža šalis, jinai e, buvo įvairių istorinių įvykių sukūrėje e, ir Balkanų karo metu daug ką patyrė, bet laikosi europietiškų standartų. Tai yra šalis, kuri siekia gerų kaiminystės santykių. Ir tai yra šalis, su kuria, e, kuri kariavo su Kroatija ir paskui buvo pirmoji, kuri atsiprašė už savo veiksmus. Bet to tai yra ypač įvairi etninė e, pagal etinę sudėtį šalis tik 45 procentai piliečių yra juotkalniečiai, o kiti yra kitų tautų atstovai. Taigi pasižiūrėškia šitą šalis daugia tautiškumų, bet tai netrukdo jai e, klestėti, tautos tarpusavė gerai sugyvena. Jeigu pažiūrėtume visą Balkanų regioną, tai Jotkalnyje ir Kosovas yra tos šalis, kurios pasireiškia kaip e, didelį nusikalstamumą turinčios šalis. Taip jūs paminėjote korupciją, teismų e, šališkumą, bet tai bendra visoms Balkanų šalims bei šimties. E, gal labiausiai pažengusi yra Kroatija, mažiausiai Kosovas. Tad manau, kad čia reikėtų labiau atsižvelgti į tą patį regioninį kontekstą, į to nusikalstamumo reiškinio, kaip reiškinio problematiką ir problemą, kad teismai, teismų valdžia nėra iki galo nepriklausoma. Tad manau, kad Tenok visiškai gerai pristatė tą situaciją Jotkalnyje ir aš remiu jo požiūrį. Dėkuoju dabar ponas Kirilov. Atsiprašau. Pone Konalis. Dėkuoju už pranešimą. Manau, kad čia paliesta daug ir mums svarbių temų. Jotkalnyje, kaip jūs minėjote, tikrai maža šalis. Ir tai turi keletą pasiekmių viena tokia bloga pasiekmė, kad ten žmonės vieni kitus pažįsta ir gal dėl to jiems sunkiau reformuotis. Pavyzdžiui, kalbėjau apie gėjų teises su jų parlamentarais ir ministrais. Ir pirmiausia, jie paklausė vertėjų ir aš tikrai sakiau, e, gėjai, tą žodį paminėjau ir po to jiems pasirodė, kad tai labai keista tema. Taigi dar toli jiems iki e, lytinių mažumų atstovų, seksualinių mažumų atstovų ir moterų teisų apsaugos. Ir korupcija taip pat rimta problema. Neseniai skaičiau apie tai, kad nevyriausybinės organizacijos dirbančios šioje srityje yra persekiojamas, slaptosios tarnybos jos persekioja ir tai man kelia nerimą. Kitas dalykas susijęs su šalies mažumu, gal jau teigiamas, būtų toks, kad e, Jotkalnyje viena iš nedaugelio šalių. kuri nėra iš vakarų kritikuojama dėl vizų e, liberalizavimo kaip kad mano šalis yra kritikuojama, nėra tiek daug prieglopščio prašytojų, kurie atvyksta pas mus iš atkalnyjos. Na, aišku, jeigu šalis būtų didesnė, tai šita problema turbūt irgi būtų didesnė. Galbūt dar reikėtų paminėti vieną dalyką. Tai yra, kaip sprendžiamas atkalnyjos pilietybės klausimas. Jie suteikia garbės piliečio vardą kam tik tai nori, kam tik vyriausybė nusprendžia. O dabar jie kaip tik galvoja numatyti dar vieną taisyklę. Jeigu į šalį investuosite pusę milijono, irgi gausite pilietybę. Iš esmės galite Jotkalnijos pilietybę nusipirkti. Ir e, prie to dar pridėkime, kad e, Jotkalnyje neturi ekstradicijos nuostatos. Vadinasi, tai tampa nuostabi vieta nusikaltėliams. Ir dar norėčiau e, pareplikuoti Tanekoj kolegoms žaliųjų frakcijos. Na taip, jas nori būti ekologiška šalimi, bet jeigu pažiūrėtume į tai, kaip turizmo pramonė šiuo metu įtakoja e, Jotkalnijos gamtą, tai aš nebūčiau taip optimistiškai nusiteikusi. Tikėkime, kad turizmas nesugadins gamtos ir paskui ta gamta nesugadins turizmo, nes nebus ten ko važiuoti. Tai reikėtų pagalvoti apie šitas tendencijas ir apie e, hidroelektrinės e, būtina tokius įrenginius statant atlikti tinkamą aplinkos poveikio vertinimą. Tad šitos temos irgi turėtų suspindėti pranešime. Ačiū. Dėkoju. Ponas Vaida. Vaigal. Dėkuoju, pirmininkė. Na, kalbėdami apie šią šalį, negalime jos neužjausti, apie ką kalbėjo ir ankstesniai. Tai yra maža šalis ir jai reikia daug ką nuveikti. Na, bet kaip bebūtų, tai nereiškia, kad mes negalime jų kritikuoti. Jotkalnyje turi atitikti visus šalių kandidačių reikalavimus. Na, nu, o ponas Tanikas, mano nuomonė, visai aiškiai, nedviprasmiškai savo pranešime pakalbėjo apie šalies pranašumus ir visas tas neigiamas pusės. Dar liko keletas neišspręstų klausimų, su kuriais Jotkalnyje turės artimiausių metų padirbėti. Žinoma, mes irgi stebėsime procesus šioje šalyje. Jūs įvardėjote tas problemas. Tai yra korupcija, teisės viršinybės principų negerbimas, nusikalstamumas, žiniasklaidos laisvė, laisvės. laisvės Tai visos tos problemos, su kuriamis susidarė pernamo laikotarpio šalis, aišku, jos nėra būdingos tik tai atkalniai, bet e, tam tikrus ekstremamus, ekstremalias situacijas pamatome greičiau ir aiškiau būtent mažose valstybėse, ypač jeigu kalbėtume apie žiniasklaidos laisvę ar žodžio laisvę Akivaizdu, kad problemos šioje srityje labai plačiai apžvelgiamos tarptautinėje žiniasklaidoje ir tam skiriamas didelis dėmesys. Teisėkuros institucijos Jotkalnyje turėtų labiau susirūpinti žodžio laisvės ir žiniasklaidos laisvėms klausimais. Bet ponas Tanekas viską gerai pažymėjo ir e, įvertindami šios šalies pasirengimą stoti turime nepamiršti tų svarbių dalykų. Taip pat ir e, ūkio struktūros. Tai dar vienas svarbus klausimas. Per pastruosius keletą metų Jotkalnyje pakankamai gerai išvystė turizmo pramonę. Jie pasiekė tikrai neblogų rezultatų. Tačiau negalime apsimesti, kad turizmas yra pagrindinė ūkio šaka. Reikia konstatuoti, kad kai kurios kitos ūkio šakos nunyko, tai įvairios lankščiau pakankamai išvystytos šakos dabar yra nuo šalyje bet visgi galima pabrėžti ir nemažai gerų dalykų. Galiu pritarti anksčiau kalbėjusiems, kurie teigia, kad Jotkalnyje turi tikrai aktyvų parlamentą. Jisai dirba vieningai, sutarė dėl pagrindinių strateginių tikslų, kaip antai integracijos Europos Sąjunga arba integracijos į NATO, į kitas Euroatlą. Bet kai kalbam apie NATO ar kitas euroatlantinės struktūras, jų vienybė galbūt nėra tokia didelė. Taip pat reikėtų nepamiršti ir mažumų klausimo. Nors didesniem mažumom suteikiama apsauga, jos gali dalyvauti politinėme ir kultūrinėme gyvenime, visgi yra tris probleminės mažumos, net paminėtos ir šioje, šiame pranešime ir komisijos pranešime. Tai yra Roma, Aškalė ir egiptiečių bendruomenės. Roma tai yra bendruomenė, kuri turi daug e, kultūrinių vertybių ir atrodo, kad Romų atžvilgių nėra e, pakankamai daug dėmesio jiems skiriama. Taip pat moterų ar e, gėjų atžvilgių trūksta reikiamo dėmesio. Manau, kad Jotkalnyje yra ta šalis, kuri tikrai gali prisidėti prie regiono stabilumo dėl e, ypač gerų kaiminių santykių. Ir manau, kad integracijos Europos Sąjunga proceso metu Jotkalnyje taip pat turėtų teigiamai išspręsti pasienio su Kroatija klausimą, nes, aišku, tai priklauso ir nuo, jot, nuo Kroatijos. O dabar ponia Koper. Dėkuoju. Ačiū, aš taip pat norėčiau padėkoti kolegai už pranešimą. Labai sunku, kad komisija ir parlamentas siūstų teigiamą žinę. Būtent dėl to ši, e, priežasties turime pasiūsti signalą, kad dėrybos turi prasidėti kuo galima greičiau. Na, kai dėl Jotkalnyjos, tai ji pastaraisiais metais ėjo milžiniškais e, žingsniais ir, aišku, kylo problemų, bet nesutinku su kolegomis, kurie e, teigia, kad nėra sprendžiamos problemos dėl korupcijos, dėl organizuoto nusikalstamumo, nes tai yra problema, kuri yra bendra visam vakarų Balkanų regi regionui. Tačiau reikia identifikuoti šias problemas ir jas spręsti. Nepamiršti taip pat reikėtų ir moterų situacijos e, šioje šalyje. Tuo tarpu, kai dėl šio pranešimo norėčiau, kad daugiau dėmesio būtų skirta vienam reiškiniui. Tai yra e, smurtui prieš moteris iš tiesų reikėtų organizuoti tam tikrą e, kampaniją, kuri būtų skirta apsaugoti moteris, nes šioje srityje daroma per lėta pažanga. Dabar yra e, pastraipa skirta aplinkosaugai, dėl kurios aš e, nesutinku. Aišku, ši šalis turi didžiulį potencialą e, vystytis, pavyzdžiui, statyti e, hidroelektrinės, tačiau tai kelia aplinkosauginių problemų. Man atrodo, mes turėtumėm pabrėžti e, e, šios šalies energetinį potencialą šiame pranešime. Tačiau tuo pat metu reikėtų atkreipti dėmesį ir į aplikosauginius dalykus. Toliau dar vienas dalykas Jis yra susijęs su Hagos e, tarptautiniu tribunolu. Aišku, visiems yra žinoma situacija, todėl man atrodo, kad situacija yra puikiai dėl to spindėta pranešime. Dar kartą sveikinu pranešėją. Ačiū. Merci, monsieur Taler. Dėtoju, dėkoju dabar ponas Taler. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją, kolegą Tenoką, parengus tikrai gerą pranešimą. Norėtųsi, kad šis pranešimas padėtų Jotkalnyje geriau integruotis į Europos Sąjungą. Jotkalnyje arba labai sekasi, arba jie labai protingi nes tai yra turbūt vienintelė šalis šiame regione, kuri realiai neturi jokių problemų, kuri, kurios galėtų sutrukdyti jiems judėti į priekį integracijos e, srityje. Serbija turi Vlatičių, e, Bosnija dėl valstybės struktūros, e, buvusi Jugoslavijos Respublikos Makedonija turi Graikijos problemą, Kosovas dar kitų problemų, o Jotkalnyje vienintelė šalis, kuri neturi tų, tokių rimtų problemų, tad mes turėtume paskatinti ją pasinaudoti šitą galimybę ir greičiau judėti eurointegracijos link. Žinoma, daug kas priklauso nuo šalies politinės valios. Jeigu kuri nors politinė jėga pernelyg užsilaiko šalyje, atsiranda tam tikra inercija, trūksta politinės valios. Ir turbūt čia ir yra pagrindinė Jotkalnyjos problema. Ten trūksta pluralizmo, trūksta tolerancijos skirtingai nuomoniai, skirtingam požiūriui. Jie turi problemų su mažumomis. Tai kyla ir iš požiūrio į pilietinę visuomenę, nes dažnai pilietinė visuomenė uh, vertinama kaip valstybės priešas, o tai yra tikrai kvailas požiūris. Labai daug smurto Jotkalnyjoje kyla iš tų, kurie palaiko korupciją ir nusikaltimus. Jeigu kalbate prieš korupciją, galite susilaukti keršto E, jūs gali užpulti vidury gatvės ar, ar naktį. Taigi tos politinės valios šiek tiek trūksta. Na, pabaigai kalbėsiu apie gamtą, apie aplinką. Na, gal ir galima būtų Jotkalniai bandyti tapti ekologinę šalimi. Idėja tikrai graži, bet kol kas praktikoje to negalima pastebėti, jeigu nuvažiuotume ten, suprastumėte, apie ką aš neku. E, man atrodo, reikėtų išlaikyti tą laukinį grožį, bet jie tą grožį supranta kiek kitaip. Ne tik laukinis grožis tai yra. Dėkui. Dėkuoju dabar ponas Peterle. Dėkuoju pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti kolegą Tanak atlikus parengų šį realistišką ir gerą pranešimą. Pranešimas yra optimistiškas, taip pat norėčiau pasveikinti ir Juotkalnyje, nes Juotkalnyje pavyko vykdyti reformas, kurios leido parengti tokią gerą pažangos ataskaitą. Juotkalnyje kalnyje artėja prie ES ir aš tikiuosi, kad Jotkalnyje jau netrukus bus integruota į ES. Daug kas jau buvo pasakyta. Aš tiesiog norėčiau akcentuoti tai, kad Jotkalnyjos integracija į ES nekelia jokių politinių kovų arba susipriešinimų. Ši politinė vienybė yra labai svarbi procesui, Daugiau nieko nesakysiu, nes kolegos pasakė jau viską, ką dėrėjo pasakyti. Labai svarbu yra paminėti ir tai, kad mes džiaugiamės kiekvienos atskiros šalies padarytą pažangą. Čia kalbu apie Vakarų Balkanų šalis. Aš manau, kad Jotkalnijos pažanga turėtų padaryti įtakos ir kitoms regiono šalims. Ačiū. Merci. Pour la Commission européenne, Monsieur Maragos. Dėkoju. Europos komisijos atstovas, prašom. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti pono Tanoko parengtų pranešimų. Mes neturėtume komentuoti šio dokumento, kadangi jį parengė Europos parlamentas. Tačiau šis pranešimas atitinka didžiają dalimi Europos komisijos išsakytą nuomonę ir komisijos pristatytas rekomendacijas. Taigi mes su didžiuliu susidomėjimu sekame šias diskusijas ir laukiame galutinės šio dokumento, šio pranešimo versijos. Ačiū. E, Dėkoju dabar ponas Kukan. Aš jūs atsiprašau, nesuteikiu jums anksčiau žodžio. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nepoviem nič nového, ani dramatického, ani takého, čo by otvorilo oči ostatným kolegom. Dėkoju, pirmininkė. Atsiprašau. Pone pirmininkė, tiesiog norėjau tarti keletą teigiamų pastabų. Kaip teisingai minėjo kolegos, Kolegos kalbėjo apie Jotkalnijos situaciją. Žinoma, yra dar e, kur pagerinti situaciją. Būtent žiniasklaidos laisvių srityje trūksta pakantumo šioje šalyje, pakantumo kitokiai, skirtingai nuomoniai. Korupcijos problema yra akivaizdi taip pat. Tačiau į Jotkalniją mes šiandien turėtume žiūrėti kaip į šalį, kuri remiantis šiuo pranešimu atitinka šalies kandidatės kriterijus. Ir mes tikimės, kad greitai bus paskelbta dėrybų pradžios diena. Aš tikiuosi, kad šiai šaliai nereikės pernelyg ilgai tos datos paskelbimo laukti. Ir manyčiau, kad turime padaryti viską, kad padrasintume partnerius Juotkalnyje žengti paskutinius likusius žingsnius, kad dėrybos galiausiai būtų pradėtos. Pono Tanako nupieštas vaizdas yra realistiškas. Buvo kolegų sakančių, kad situacija yra pernelik optimistiška. Ir taip, lyginant Jotkalnyje su kitomis vakarų Balkanų šalimis, Jotkalnyje problemų galbūt yra mažiausia. Bet objektyviai turime pasakyti, kad Jotkalnyje tikrai pasinaudojo visomis įmanomomis galimybėmis siekdama naudos ir aš pritarsiu pono Tanako parengtam pranešimui. Dėkoju, dabar ponas Tanak. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai e, mane paskyrė renkti šį e, pranešimą, mano frakcija atsiduso, nes šis pranešimas yra lengvesnis negu kad pranešimai apie kitas vakarų Balkanų šalimis. Aš pritariu pono Kukano um, išsakytai nuomoniai, kuris pritarė ir ponui Taleriui, kuris sakė, kad Jotkalnie kelia mažiausiai problemų regione ir mes turime tą faktą pripažinti. Aš taip pat laikausi regatos principo. Žinoma, mes galime teikti, kad Kroatija pirmauja, derintis dėl narystės antroji vieta užima dabar Jotkalnyje. E, ponas Donžan, ponas Vaigal, ponė Kopa iškėlė moterų teisų klausimą, su kuriuo nesu taip detaliai susipažinęs kaip kolegė. Man buvo labai įdomu sužinoti jūsų paminėtus pavyzdžius. Taip pat dėkoju kolegai iš Žaliųjų frakcijos kuris kalbėjo apie gėjų teisės, ir seksualinė orientacija. Aš nesutikčiau pastabom susijusiam su pilietybė. Aš manau, kad suverenios valstybės turi turėti teisę skirti pilietybę, kaip jos pageidauja. Jeigu, pavyzdžiui, esate turtingas žmogus, galite investuoti į mano šalį ir vėliau tikėtis pilietybės. Kitas dalykas yra judėjimo laisvė ir vizų panaikinimas. Žinoma, jeigu pilietybė yra skiriama tūkstančiams asmenų iš trečiųjų šalių, tai gali turėti įtakos judėjimo į kitas valstybės narės laisvai. Tokiu būdu tai būtų problema, bet tai būtų problema susijusi su imigracija. Bet manau, kad Juotkalnyje turi teisę skirti pilietybę taip, kaip pageidauja. Ir manau, kad tai neturėtų mums kelti e, didesnių problemų. Nebent, žinoma, pilietybė yra suteikiama nusikaltelėms, vengiantiems e, mokėti mokesčius ar taip toliau. Dabar dėl pačios ekstradicijos klausimo. Jūs kalbėjote apie tai, kad Jotkalnyje neturi ekstradicijos nuostatų, galbūt e, tiksliai nežinau, tačiau visai neseniai buvo pasirašta dvišalė ekstradicijos sutartis su Serbija. Tai yra svarbus dalykas, nes daugelis įtariamųjų slepiasi Jotkalnyje, įgydami Jotkalnyjos pilietybę ir pagal negražinimo principą jie nėra gražinami. Aš manau, kad ši nauja ekstradicijos sutartis dar nėra ratifikuota abiejų parlamentų, bet netrukus bus ratifikuota. Taip pat yra taikoma ir kita ekstradicijos sutartis su Kroatija. ir dėl aplinkos klausimo, kurį kėlė ne vienas kolega. Jeigu turite konkrečių pavyzdžių, kur Jotkalnie netitinka aplinkosaugos standartų, pavyzdžiui, oro kokybės, vandens kokybės standartų, aš norėčiau, kad man detaliau pristatytumėte tokius pavyzdžius. Iš esmės labai džiaugiuosi tuo, kaip kolegos įvertino mano pranešimą. Dėkuoju. Merci. Il me reste à vous rappeler que. Ačiū. Norėčiau Jums priminti, kad e, pakeitimų pasiūlymus galite teikti iki gruodžio 14 dienos 12 valandos. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas tai yra ES strategija Jodosios jūros regionoj. Tai yra e, savo iniciatyvą rengiamas pranešimas Mes turime aptarti e, pakeitimų pasiūlymus. Pranešėjas yra Ungurianų. Jau pradinės diskusijos dėl šio pranešimo įvyko 9 dieną. Gavome daugiau nei 100 pakeitimo pasiūlymų iš ITRE komitetos, iš INTA komitetos. E, šiuose komitetuose jau buvo patvirtintos nuomonės, o regi komitetas patvirtins savo nuomonę šio pranešimo atžvilgių šiandieną. Taigi norėčiau pri, e, suteikti žodį pranešėjui, kad jis galėtų pristatyti pateiktus pakeitimus. Dėkoju pirmininkė, taigi 131 pakeitimas buvo pateiktas ir man labai malonu matyti, kad praktiškai visi šie pakeitimai yra konstruktyvus yra toks bendras sutarimas dėl koncepcijos, dėl to, kad reikia iš tiesų daugiau ES skirti dėmesio juodosios jūros regionui ir taip pat sukurti e, ES strategiją. Aš matau, kad egzistuoja susitarimas dėl pasirinktos krypties EPP E, socialistai, ALDE frakcijos ir žalieji pateikia labai konstruktyvius pakeitimo pasiūlymus, kurie yra primtini. Aišku, yra tam tikri aspektai, dėl kurių aš pateiksiu pasiūlymą dėl kompromiso, kad e, būtų užtikrintas didesnės nuoseklumas ir aišku, kad būtų išvengta pasikartojimo. Kokios yra pačios svarbiausios kompromisinės e, sritis, tai yra ES E, santykiai su šiuo regionu, toliau situacija aplinkosaugos rytyje, energetiniai klausimai ir infrastruktūra. Rytoj bus šešėlinių pranešėjų susitikimas, man atrodo, 12.30. Ir tikiuosi, kad mes galėsime aptarti pakeitimo pasiūlymus kompromisus to susitikimo metu ir ieškoti bendro vardiklio. Be abejo, yra pakeitimo pasiūlymų, kurių negaliu įtraukti į pakeitimą. Jie susijęs su dviem pagrindiniais dalykais. Ir visų pirma, pakeitimai, kurie siūlo sukurti visiškai naujas struktūras E, Juodosios jūros regione. Tokiam pasiūlymui aš negaliu pritarti, pažiūrėjau, 29 pasiūlymui dėl Juodosios jūros e, sąjungos e, sukūrimui, 56 pakeitimui. Taip pat nenorėčiau pritarti. Man atrodo, kad neegzistuoja poreikis kurti kažkokias naujas struktūras Juodosios jūros regione, nes jau dabar egzistuoja pernelyg daug organizacijų ir iniciatyvų. Laikausi nuomonės, kad naujų struktūrų kūrimas neigiamai paveiktų e, dabartinių veiksmų efektyvų įgyveninimą. Dabar, kai dėl e, trišalių struktūrų sukūrimą kartu su Turkija ir Rusija. Savo pranešime įvardinu, kad Turkija ir Rusija vaidina ir taip jau svarbu vaidmenį šiame regione, tačiau yra nepriimtini tie pasiūlymai, kurie siūlo e, ignoruoti kitus e, veikėjus e, regioninio bendradarbiavimo kontekste. Toliau 38-39 pasiūlymai. Ten yra pateikiamas pasiūlymas, kad būtų išbraukta tam tikra teksto dalis. Pavyzdžiui, kad nebūtų numatyta biudžeto skirai eilutė ES strategijai, e, kuri būtų e, skirta Juodosios jūros regionui. Tai yra pats svarbiausias mano pranešimo e, klausimas, kad aš siūliau netgi atskirą pranešimo eilutę biudžete. Taigi, remiausi e, tuo darbu, kurie kolegos nuveikė dėl Baltijos jūros strategijos, nes ten buvo iš tiesų e, pateiktas pasiūlymas dėl atskiros Baltijos e, strategijos biudžeto eilutės. Manome, kad bendradarbiavimas ir finansavimas Juodosios jūros regionui skirtų projektų yra fragmentuotas ir mažai matomas. Toliau man yra neprimtini pasiūlymai kuriuos pateikė EFD ir ECR, kurių tikslas yra su, mm, sumažinti ES vaidinamą vaidmenį e, Juodosios jūros regionui, regione. Aišku, esu pasirengęs išklausyti jūsų komentarus, tačiau tuo pat metu turiu pasakyti, kad rytoj bus susitikimas su šešėliniais pranešėjais, e, susitikimas prasidės 12.30. Na ir pabaigai norėčiau dar kartą pabrėžti, kad dauguma e, rado bendrą vardiklį ir norėčiau padėkoti už jūsų indėlį. Ačiū. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Kazak. E, dėkoju pranešėjai, dabar žodis ponui Kazakui. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešėją poną Unguriano už tokį išsamų pranešimą. Jame yra e, kalbama apie ES strategiją jūros, Jodosios jūros regionui. Ir tai yra iš tiesų labai svarbus dalykas, nes dabartinės iniciatyvos finansavimas yra pakankamai fragmentuotas, kaip ir rašoma pranešime. Toliau INTA komitetas yra parengę nuomonę dėl ES strategijos Juodosios jūros regionui. Ir aš norėčiau pabrėžti keletą e, dalykų, kurie man svarbus. Juodosios jūros regionas nukentėjo nuo ekonominės krizės kaip ir kiti regionai. Ir dėl tos priežasties e, ekonominis augimas, kuris anksčiau sudarė 6 procentus, dabar e, yra sumažėjęs. Todėl mes turime pagerinti bankų finansavimą šiame regione, taip pat reikalingas didesnis finansavimo skaidrumas. Regioninis bendradarbiavimas taip pat yra svarbus dalykas e, šiam regionui, bet yra jau dabar regioninių iniciatyvų, kurios yra įgyvendinamos, todėl naujos iniciatyvos galbūt sumažintų dabartinių iniciatyvų efektyvumą. Todėl reikia užtikrinti, kad tam tikrų iniciatyvų ir, finans, ir projektų finansavimas nebūtų duplikuojamas. Be to reikėtų pasimokyti iš praeities. Pavyzdžiui, e, dėl iš tų strategijų, kurios buvo skirtos e, Dunojaus Dunojaus e, baseinui, Baltijos jūrų ir taip toliau. Jodosios jūros ekonominio bendradarbiavimo organizacija regione yra labai svarbi. Reikėtų pagalvoti apie energetinius projektus, pavyzdžiui, Nabuko dujotekį. Šis projektas turėtų būti e, vystimas, taip pat reikėtų vystyti e, transporto infrastruktūrą tiek sausumos, tiek jūrų infrastruktūrą, reikėtų e, plėsti esamus, esamus uostus, juos vystyti. Tai yra labai svarbu. Yra dvi šalis, kurios nėra prisijungusios prie PPO, o mes skatiname, kad visos Juodosios jūros e, regiono šalis taptų PPO narėmis. Dauguma šių dalykų yra paminėti pranešėjo, kuris e, atsižvelgia į pakeitimus, kuriuose kalbama apie e, bendradarbiavimą su e, regiono e, šalimis. Dabar dėl Dunojaus upės regionų norėčiau pritarti tam, ką pasakė kolega Pasko. Dunojaus upės regionas yra labai svarbus Jodosios jūros regionui. jie užima ypatingą poziciją. Todėl norėčiau pritarti tam, ką pasakė ponas Vainot Kilner, kad reikėtų palengvinti vizų režimą e, šalims priklausančioms šiam regionui. Tikiuosi, kad iš tiesų e, mes galėsime patenkinti šio regiono šalių lūkesčius. Pone Kopa. Dėkoju pirmininkė, norėčiau pateikti keletą pastabų dėl Jodosios jūros regiono. Iš tiesų šis regionas užima labai svarbę strateginę padėtį ir turi labai daug išteklių. Tačiau nereikėtų pamiršti pamirštų tokių puslėptų konfliktų, problemų tokių kaip e, žmogaus teisių problemos, pabėgėliai. Visos šios klausim, visi šie klausimai yra įvardinti pranešime. Aišku, dėl to ir norėčiau pasveikinti pranešėją. Dabar, kalbant apie šį regioną, jis pasižymė labai dideliu energetinio potencialu. Mums labai svarbu užtikrinti energetinį stabilumą. Pranešėjas savo pranešime kalba apie tai, kokią naudą ES duos bendradarbiavimas su šiuo regionu. Taip pat ir energetikos rytyje bei jeigu bus e, sukurta laisvų, e, laisva rinka e, šiame regione. Bet man atrodo, kad reikėtų daugiau šiame pranešime kalbėti apie žmogaus teisų klausimą. Būtent dėl tos priežasties aš pateikiau pakeitimo pasiūlymus. Turime pasakyti, kad bendradarbiavimas su ES duos šioms šalims tiek politinės, tiek ekonominės naudos, sustiprins demokratiją, kovą su E, korupciją. Taigi apie tai ir e, kalbu savo pakeitimuose ir norėčiau padėkoti pranešėjai už e, atliktą darbą. Ačiū. Dėkuoju. Ponas Sivka. Severin. Dėkuoju, pirmininkė. Šiame regione pastebima dėl šio regiono tam tikrą šanksnę nuostatą, kad mes e, bandome čia kalbėti apie bendradarbiavimą, nespręsdami saugumo klausimų. Man sustarė toks įspūdis iš seniai vykusių diskusijų, kad neišsprendus saugumo klausimų negalime kalbėti apie kitus su bendradarbiavimu susijusius dalykus. Na, o kalbant apie saugumą, iš karto labai sunku įtraukti dvi šalis iš šio regiono, tai yra būtent Rusija ir Turkija. Tad gaunasi toks uždaras, užburtas ratas. Todėl labai paprašyčiau gerbimo pranešėjo dar kartą pagalvoti apie vieną iš pakeitimų, kuriame mes kalbame apie būtinybę sustiprinti dėrybas, įtraukiant Rusiją ir Turkiją. Tai nereiškia, kad mes norime atmesti kitus. Priešingai, mes norime sukurti tinkamą aplinką, kad, būtų, kad įtrauktume visus, vis, visas interesuotas šalis. Jeigu norime būti politiškai korektiški, e, turime tai padaryti. Tai yra mano viena iš pakeitimų esmė. Ir turiu Jums pasakyti, kaip jau nesnei sakiau, mano politinės frakcijos konferencijos metu, kad būtent tokiu keliu reikia eiti. Vėlgi ne tam, kad kažką atmestume, kažką ignoruotume, bet tam, kad galėtume vėliau visus įtraukti. Nes šie du pagrindiniai veikėjai nedalyvauja saugumo klausimuose dėl vienos ar kitos priežasties, tad būtina juos įtraukti ir tik tada galėsime kalbėti apie tokį platesnį sutarimą su kitomis regiono šalimis. Kita re, pastaba dėl antro pakeitimo, apie kurį kalbėjau Guriano savo žanginėje kalboje, dėl Lėdosios jūros sąjungos. Galbūt ras, galima rasti kokį nors kompromisą paieškoti geresnės formuluotės ir panašiai. Ir ką aš noriu pasakyti, pritariu pranešėjai, kad jų yra daug yra visokių organizacijų, nereikia kurti naujų. Bet tokių organizacijų, kur Europos Sąjunga atliktų protagonisto vaidmenį, nėra. Tad jeigu mes galvojame apie kažkokią sąjungą panašiai kaip Viduržėmio jūros sąjunga, tai Galbūt reikėtų surasti ir tam tikrą politinę struktūrą. Jeigu tai padėtų sustiprinti strategiją, o strategijos tikrai reikia ir aš tikiuosi, kad jį pakeis dabartinė Jodosios jūros sinergija, kuri, kadangi egzistuoja sinergija, tai reiškia, kad neturime strategijos. Ačiū. Dabar ponas Kirilov. Dėkuoju pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjų Gurijanų už išsamų pranešimą, už pastangas ieškoti pusiausvėros. Panašiai kaip ir anksčiau kalbėjusiai, manau, kad tikrai nėra lengva regione užtikrinti aktyvų bendradarbiavimą. Anksčiau aplink Juodą jūrą buvo keturios šalis, dabar jau maždaug dvigubai daugiau. Na, kai kur iš tų šalių pasakytų, kad daugiau negu dvigubai padidėjo ankstesnis šalių skaičius. Taigi ne visi nori dalyvauti toje tai aktyviai bendradarbiavimo politikoje, kai kurios netgi nenorėtų, kad tas bendradarbiavimas vyktų. Tai kad tas problemos būtų geriau sprendžiamos, galbūt reikėtų mm, pirmiausia susitelktis ties tais klausimais, kurie susijęs su pagrindiniais aplink juodą jūrą esančių šalių interesais. Na, koks galėtų būti vienas iš tų interesų? Nepamirškime, kad juodoji jūra turi e, daug audrų, būna rimtų avarijų, nes vakar Olandų laivas susidūrė su kitu laivu E, kuris buvo su Seiralionės vėliava ir faktiškai beveik iškart nuskendo e, tas laivas, padėjo Olandai, Bulgarai, tos žmonės išgelbėti. Tai dėl tų štormų galima būtų irgi e, pakalbėti, įtraukti bent kokią pastraipą, tai padėtų gal susitarti Aš pasiūliau pakeitimą, kuris pabrėžė štai tokį pagrindinį interesą, gal pranešėjas pritars. Tad siūlyčiau ieškoti būtent tokių klausimų, kurie priverstų visas šalis bendradarbiauti aktyviai remiant ES. Ačiū. Dėkuoju dabar ponas Šulcas. Dėkuoju pirmininkė. Apie Jodosios jūros strategiją jau daug kalbėjome ir praėjusią kartą. Aš galėčiau daugam pritarti, todėl galbūt dabar susitelksiu ties pakeitimais, kur dar ką galbūt reikėtų patikslinti. Tiesa, pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Ungureanu už tai, kad jisai stengiasi konstruktyviai atsižvelgti į mūsų pakeitimus, sakė, kad į daugumą jų galės atsižvelgti ir įtraukti į tekstą. Mes manome, kad reikia skirti tinkamą finansavimą mažiems vystomai veiklai skirtiems projektams, kai naudą gauna vietos žmonės, vietos e, valdžios institucijos, nevyriausybinės organizacijos, pilietinės visuomenės organizacijos. Visus juos reikia remti. E, būtent jie turi dalyvauti įgyvenant šitą juodosios jūros strategiją. Jie turi prisimti atsakomybę Reikia atkreipti dėmesį ir nemažai neišspręstų konfliktų, panaudoti iš anksnio perspėjimo sistemą, kad, nekiltų, kad nebūtų eskaluojami tie konfliktai. Ta pati galima būtų pasakyti apie konkuruojančius infrastruktūros projektus energetikos srityje, kaip tai South Stream ir Nabuko. Reikia pagalvoti apie tos konkurencijos pasiekmes ir pagalvoti, kaip geriau panaudoti esamus tinklus, juos išplėsti, įtraukti akademikus, universitetus. E, tikrai galbūt reikėtų tam tikro instituto, kuris atliktų tyrimus Jėdosios jūros regione. E, štai tokius pasiūlymus siūlome atsižvelgti. Jeigu tai padarysite, tai visas pranešimas tikrai jau ves mus gerų kelių. Ačiū. Dėkuoju, ponas Įvič dabar. Dėkoju, pirmininkė. Na, tai ne pirma diskusija, kai kalbame apie Jėdosios jūros klausimus. Ir kartais mums tenka derinti nesuderinamus dalykus. Na, ne, neišeis kartais apjungti tai, kas neapjungiama. Tie klausimai tokie sudėtingi, bet pritariu, kad pranešėjas daug ką čia apžvelgia. Ir suteikia ES svarbesnį vaidmenį. Galbūt aš norėčiau atkreipti dėmesį tik tai tą vieną dalyką, kuri, kuris nepaminėtas šiame pranešime, bet tikrai labai svarbus. Jeigu tikrai norime sukurti tam tikrus ryšius tarp šio regiono šalių, tai reikia skatinti parlamento bendradarbiavimą. Yra tokia organizacija, kuri vadinasi Juodosios jūros e, parlamentų sąjunga ar kažkas panašaus tai sąjunga turi tam tikras mm, tam tikrą mąstymą, kuris jau netitenka šio laikinio supratimo, gal daugiau padiktuotas e, Sovietų sąjungos politinių struktūrų mintimis. Ir ta organizacija nori bendarbiauti su Europos parlamentu. Na, E, iki šiol mes dar neskirime jokios specialios e, delegacijos, kuri bendradarbiautų su PAPSEKU, su tarp parlamentinė asamblėja, bet aš asmeniškai e, esu palaik, susisiekęs su jais, atrodo, kol kas niekas nevyksta tame fronte, Manau, kad e, Čia ne, nežinau, ar yra kažkokių perspektyvų realiai, ar tai yra naudinga, nes ten galima tik tai išgirsti daugybę įvairių frazių, žodžių, kurie neturi ryšio su realybė. Ponas Vaigal. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad Viskas jau pasakyta šio pranešimo pavadinime. Mes kalbame apie strategiją Juodosios jūros regionui. Tai yra ta zona, kurioje ES turi parengti stiprią strategiją. Mes turime įtraukti Juodosios jūros regioną į tą Europos ar pasaulio dalį, kur Europa galėtų atlikti aktyvų vaidmenį. Ir tas aktyvus vaidmuo atneštų naudos tiek ES, tiek likusiam pasauliui. Mūsų užduotis šiame regione yra lengvesnė negu kitose pasaulio regionuose nes trys ES valstybės narės yra gerai susipažinusios su regionu ir būtent tos trys šalis gali daugiausia prisidėti prie mūsų bendrų siekio siekimo. Tikslai yra šio regiono integravimas į bendrą vertybių, taikos ir pagarbos žmogaus teisėms bei laisvėms zoną. Manau, kad e, pono Unguriano pranešime kai kurie klausimai yra labai gerai atspindėti. Konkrečiai kalbant, šis regionas nėra ekonominis. Tai nėra ir ES vykdomas e, projektas ekonominė prasme. Mes domės šio regionu ne dėl ekonominių ar ūkinių interesų, ne tik dėl jų. Mes norime išplėsti savo vertybės ir šiame regione. Todėl šis regionas ir jam priklausančios šalis turi prisidėti prie tarptautinių konfliktų ir problemų sprendimo. Svarbiausia yra spręsti tas problemas, kurias galima išspręsti su regiono šalių pagalba. Norėčiau paminėti ir dar vieną problemą. Na, tai nėra problema kaip tokia. Tiesiog trūksta dialogo tarp religijų ir atskirų kultūrų. Maničiau, kad tokį dialogą būtina plėtoti. Toks dialogas galėtų pasitarnauti kaip modelis bendradarbiavimui tarp kitų regiono šalių. Aš sutinku su ponu Kazaku, kuris sakė, kad vizų režimo supaprastinimas galėtų suaktyvinti demokratinius procesus šiame regione. Supaprastintas vizų režimas galėtų pastumėti šias šalis ES vertybių link. Ir paskutinis mano pastebėjimas. Ši regioninė iniciatyva neturėtų pamiršti mūsų vertybių, ypač tokių kaip teisinės viršenybės principo taikymas, tarptautinės teisės taikymas ir pagarba žmogaus teisėms, ypač žodžio e, laisvė ir žiniasklaidos laisvė. Ačiū. Monsieur le rapporteur, monsieur Nguri. Dėkoju, o dabar sveiksiu žodį pranešėjai ponui Unguriamui. Ačiū pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti trumpai, nors reikėtų pakomentuoti labai daug klausimų. Pirmiausia, dėkoju už gerus, kokybiškus pastebėjimus ir geras diskusijas. Pradėsiu nuo pono Kazak. jūsų išsakytos pastabos iš INTA komiteto yra tikrai nepriekaištingos. Aš atsižvelgsiu į jūsų išsakytus pastebėjimus dėl Dunojaus dokumento, dėl Nabuko projekto, dėl PPO, į kurią turėtų įstoti regiono šalis. Kolegė Kopa kalbėjo apie žmogaus teisės. Aš tikrai pasirūpinsiu, kad tai atsispindėtų pranešime. Labai svarbu pastebėjimą išsakė ponas Severin. Mes galime kalbėti apie Europos Sąjungo, Rusiją ir Turkiją. Aš sutinku, kad Rusija ir Turkija yra didžiosios jėgos šiame regione. Mano nuomonė, jos kelia ir pagrindinės problemas šiame regione. Aš nekiek nebejoju, kad kuomet ES pradės vykdyti savo strategiją, Rusija taip pat imsis savo vaidmens. Nežinau, ar kitos šalis dėl to nesijaus nustumtos į šalį, jeigu bus formalizuotas ES, Rusijos ir Turkijos bendradarbiavimas. Dėl ba, e, Jodosios jūros sąjungos. Žinoma, sutinku su Severinu, reikėtų diskutuoti šiuo klausimu. Aš nežinau, ar viduržėmio jūros sąjungos formatas galėtų būti pritaikytas ir šiame regione, ar apskritai ta sąjunga veikia. Kitas dalykas. Aš nemanau, kad galėtume pradėti taikyti veiksmus, nenumatę pagrindinės savo strategijos arba požiūrio į Jodosios jūros regioną. Dabar to bendro požiūrio trūksta, Jodosios jūros energijos kaip tokios nepakanka. Norėčiau pasidžiaugti tuo, kad ponas Kirilovas yra susidomėjęs, susirūpinęs dėl jūrų saugos, dėl saugos jodos, jodoje jūroje. Taip pat sutinku su ponu Šulcu kuris minėjo vystomuosius projektus. Ponas Sivič, jei teisingai supratau, kalbėjo apie tarp parlamentinį bendradarbiavimą. Jeigu teisingai kolega supratau, tai mes šį klausimą susijusi su POPSEC minime pranešimo projekte, konkrečiai septintojoje dalyje. Norėčiau, žinoma, padėkoti ir ponui Baigel už jo pastebėjimus. Jis sakė, kad dabar mes neturime realaus požiūrio, realios strategijos į Juodosios jūros regioną. Toks yra dabarties ir atspirties to pačiu taškas. Taip pat Visiškai sutinku ir atsižvelgsiu į pono Vaigel e, pasiūlymą supaprastinti vizų režimą Jodosios jūros regiono šalims. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Dėkoju pranešėjui. Norėčiau priminti, kad balsavimas dėl šio pranešimo vyks gruodžio 9 dieną ketvirtadienį. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra susijęs su Libija. Mūsų pranešėja yra Ana Gomes, ji netrukus prie mūsų prisijungs, manau, kad atvyks po penkių minučių, taigi siūlau padaryti penkių minučių pertrauką, kol atvyks kolegė Gomes. Žemė, refrešėjimas. Tai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

it's true. They yeah, come yeah. later in, uh, but they have to first to satisfy yeah, yeah, yeah, people yeah, before the tip of tomorrow. Yeah, okay. Mr. President, why do we not discuss Korea today? Pirmininkė, kodėl mes neaptarinėjom šiandieną Korejos klausimo? Nes e, Korejos pusėselė yra susidariusi krizinė situacija, tad kodėl mes neturėtumėm jos aptarti? Vaizdu. Yeah.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 Voilà, nous reprenons la, la séance. Madame Gomez vient de nous rejoindre. Gerbėmi kolegos, teskime posėdį. Pone Gomes atliko, atvyko, tad ir jai suteikiu iš karto žodį, prašome. Ačiū pirmininkė. Labai e, ačiū Jums, kad palaukėte manęs. Aš įrašinėjau televizijos programą. Turiu pasakyti, kad pateiktas rekomendacijų projektas, kuris, aišku, turėtų būti aptartas mūsų ir, aišku, lauksiu jūsų e, indėlio, ką pasakys šešėliniai pranešėjai paskirti skirtingų frakcijų. Taigi, koks yra mūsų darbo tikslas? Mūsų tikslas yra padaryti pažangą ir įtakoti jau šią dėrybų eigą. Dėrybos e, vyksta dabar tarp Europos komisijos ir Libijos. Kol kas visą tai daroma pagal įgaliojimus, kurių Europos parlamentas nėra matęs, nepaisant to, kad buvo keletą kartų to prašoma. Buvo pasakyta, kad greitai bus priimtas sprendimas šiuo atžvilgiu, dėja įgaliojimų kol kas mes dar nematome, todėl Per mūsų e, kontaktus su Libijos valdžios institucijomis mes susipažinome su dėrybų dalykais. Ir mano rekomendacijos yra pagrystos daugiausia tuo, ką sužinojau aš, ką pasakė kolegos e, e, apsilankę Libijoje gruodžio mėnesį. Antonijo man pasakys daugiau na, tokia buvo fragmentiška pradžia, bet gal galiausiai buvo organizuoti informatyvų sustikimai, buvo bent jau vienos labai įdomios diskusijos. Taigi, ką, kokią išvadą galiu pasakyti? Europos Sąjunga negali atsiriboti nuo Libijos nes jau mes turime susiformavusius labai svarbius santykius su Libija. Tai yra kalbus apie santykius ne tik tarp atskirų ES šalių, bet kalbu apie apskritai ES. ES interesai Libijoje yra labai dideli, susiję su energetiniu saugumu, tai yra susiję su emigrantų srautų kontrolę, prieglopšio prašytojų apsauga. Taip pat mes turėtumėm paskatinti Libiją vystytis politinę prasme, taip pat e, keisti regioną bei spręsti problemas, kurios e, dėl klimato kaitos, dėl kitų dalykų tik tai galėtų eskaluotis. rekomendacijose rašau, kad kalbame labai apie specialią valstybę, kurioje yra diktatūrinis režimas. Tačiau nepaisant to, e, šalis nori dalyvauti diskusijoje su mumis, pasirašė susitarimus su kai kuriomis valstybėmis, pavyzdžiui, Prancūzija ir Italija. Taip pat e, turi aktyvių ryšių su kitomis šalimis, pavyzdžiui, Malta. Todėl mes negalime tiesiog mm, ignoruoti šios šalies ir pasakyti, kad Libija neegzistuoja. Jie egzistuoja, jie yra svarbi mūsų saugumui ir daugeliu kitų dalykų, kurie yra mums aktualūs. Tiesiog mes turime numatyti tinkamas sąlygas, turime reikalauti teisingų dalykų iš, Libij, iš Libijos. Na ir man atrodė, kad e, Libija nu, įsiklauso į mūsų reikalavimus. Vienas svarbiausių e, dalykų yra tai, kad mes turėtumėm įtikinti tarybą, e, kad nereikia pasirašyti redmisijos susitarimo su Libija. Ne dėl to, kad e, Libija nenorėtų jo pasirašyti, tačiau vien dėl to, kad tai iš tiesų e, kvestionuotų mūsų pačių principus dėl žmogaus e, teisų. Kaip mes galime reikalauti redmisijos nuostatų taikymo emigrantams iš šalies, kurioje yra taikoma mirties bausmė, kurioje neegzistuoja teisės viršinybės principas, galioja vienaus, vieno žmogaus valdžios principas. Antras dalykas. Reik, reik, reikia reikalauti, kad Libija e, sutiktų su jungtinių tautų vyriausių pabėgėlių komisaro biuro atstovais šalyje, nes būtent šis biuras gali užtikrinti migrant, emigrantų ir pabėgėlių situacijos priežiūrą. Žinome, kokia yra iš tiesų sudėtinga situacija Libijoje. Daug metų e, Junktinių tautų vyriausias pabėgėlių komisaras veikė šioje šalyje, nors e, neturėjo, e, ne, jo veikla nebuvo e, įteisėta. Mūsų kontaktai su Libija rodo, kad e, Libija galėtų pritarti Junktinių tautų vyriausio pabėgėlio komisaro veikimui ir kad ta veikla galėtų būti įteisinta. Dabar e, diskusijos greitai prasidės tarp Junktinių tautų vyriausio pabėgėlių komisaro ir Libijos. Vakar e, aš gavau informacijos, e, kad dėja tos diskusijos dar nėra pradėtos ir tai yra labai aktualu. Mes negalime Europos parlamente pritarti e, susitarimui su e, Libija, jeigu nebus užtikrinta Junktinių tautų vyriausio pabėgėlio komisaro veikla. Libija priklauso Afrikos sąjungai ir pati sako, kad ji turi bendradarbiauti su Junktinių tautų vyriausių pabėgėlių komisaru, kad būtų apsaugotos pabėgėlių teisės. Aišku, yra labai daug reikalavimų susijusių su žmogaus teisėmis, jie turėtų būti iškelti. Tačiau neturėkite iliuzijų, kad viskas bus atlikta, kaip mes reikalaujame. Bet kuriuo atveju mes turime stengtis spausti Libiją, kad jie gyvendintų e, reformas. Bet kuriuo yra, yra Libijoje vidinės jėgos, kurios supranta šių reformų svarbą. Bet kuriuo atveju reikia daryti spaudimą, kad tos reformos būtų gyvendintos. Mes suvokiame, kad Libijai yra vizų klausimas labai aktualus valstybės narės, daugelis iš jų nenori pakeisti taikomo vizų režimo Libijai. E, tai yra taiko labai griežtą vizų režimą jau dabar, tačiau galima kalbėti apie e, terminus, laiko terminus, e, sutrumpinti juos per, tai yra laiko terminus, per kuriuos galima gauti vizą. Bet kuriuo atveju Libija E, pradžioje labai įtariai žiūrėjo į ES. Dabar ji pasikeitė. Būtent dėl to, kad buvo pasiekti e, labai puikūs rezultatai dėl e, Farero Valner plano įgyvendinimo kai jis sugebėjo sustarti dėl to, kad būtų paleistos į laisvę penkios Bulgarijos seselės ir vienas mm, palestinietis. Ir tokiu būdu taip pat buvo pateiktas pasiūlymas e, padėti Libijai e, kovoti su e, živ ir AIDS problema. Taigi Libija iš tiesų sveikina ES dėtas pastangas ir jau dabar norėtų, kad būtų praplėsta šis bendradarbiavimas ir kad į tą gyvenimo planą būtų įtrauktos kitos e, užkrečiamos lygos. Taigi nekalbėsiu daugiau apie, šį, e, apie pranešimą, tekstą turite, bandžiau jį e, subalansuoti. Mūsų tikslas yra neignoruoti Libiją, nes iš tiesų e, ketvirtadalis žmonių gyvenančių Libijoje yra užsieniečiai, emigrantai kurie iš tiesų gyvena labai sudėtingose situacijose, net nes e, Libija nepripažįsta e, tokių kvestinių e, darbuotojų statuso. Su emigrantais yra elgiamasi kaip su vergais. Todėl man atrodo, kad mes galime padaryti pažangą, jeigu mes bendrausime su Libija Iš tiesų sprendimas nėra atsitraukti ir ją ignoruoti. Mes turime įvardinti savo reikalavimus ir toliau vykdyti dialogą su Libija. Būtent tokia yra pagrindinė idėja mano pranešimo. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkas. mes turėsime nutraukti darbą pusę šešių, nes po to prasidės uždaras posėdis. Matau, kad prašo žodžio keturi žmonės. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Pansieriai. Ačiū pirmininkė, labai kalbėsiu trumpai. Norėčiau pritarti tam, ką pasakė Ana Gomes. Labai svarbu, kad iš tiesų mes e, bendrautume, dirbtume su Libija bent jau trimis pagrindinėmis temomis. Tai yra tarpininkas, kuris yra labai svarbus, e, sprendžiant terorizmo, e, saugumo, netgi sveikatos užtikrinimo srityje. Taigi, Tai yra sritis, kuriame, kurioje dabar Europos parlamentas gali vaidinti svarbu vaidmenį po to, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis. Trečiasis aspektas yra labai svarbus, nes nereikėtų nusileisti Gaddafi e, reikalavimams. Darytumėm iš tiesų e, didžiulę klaidą, jeigu mes ignoruotumėm tą situaciją, kuris yra susidariusi Libijoje. Atrodo, kad dabar nesuga, nebeįmanoma e, dvišalių pagrindų sudarnėti sutarčių tarp ES valstybių narių ir Libijos, todėl dabar reikėtų sudaryti ES sustarimą su e, Libija, nes yra e, iš tiesų sustariusios tam sąlygos. Taip pat yra svarbus du aspektai, kuriuos reikia pabrėžti. Iš tiesų, mes kalbame apie šalį, kurioje yra diktatoriškas režimas. Tačiau galbūt apie tai nereikėtų kalbėti rekomendacijose, nes toks žingsnis būtų klaidingas. Galbūt reikėtų rašyti apie tai, kad e, šioje šalyje nėra, tai yra nelabai demokratiška šalis ar kažką panašaus. Toliau dar vienas dalykas, reikėtų kalbėti daugiau apie sveikatos aspektus, Net, nes mes sustikimo metu pamatėme, kad e, Šalis veikia, sistema veikia, tačiau nepakankamai gerai. Pavyzdžiui, Libijoje yra labai aktuali užkrečiamų e, lygų e, E, klausimas. Dauguma užkrečiamosiomis lygomis sergančių žmonių yra migrantai, todėl juos galima, pavyzdžiui, ir Libija juos tiesiog ignoruoja. Todėl ES ir Libijos santykiuose e, sudarant susitarimą reikėtų akcentuoti ir sveikatos apsaugos aspektus. Ačiū. Ačiū, ponas Kasulydis. Ačiū pirmininkė. Kai dėl ponios Gomes pranešimo norėčiau padėkoti už rekomendacijas. Dažnai su jie sutinku, taip pat ir šiandien norėčiau pritarti prie to, e, su tuo, kai pasakė, kad reikia bendrauti su Ligija, Libija dėl energetinio saugumo, dėl žmogaus teisų situacijos, dėl jungtinių tautų vyriausio pabėgėlio komisaro, dėl ryties bausmės moratoriumo. Tačiau man atrodo, kad mes nesutarėme su, su vienu dalyku. Tai yra kad turėtų būti nutrauktos darybos dėl redmisijos sutarties, ar bent jau reikėtų visą tai atsijėti nuo e, darybų dėl ES Libijos pagrindų sustarimo. Nesuprantu, kodėl būtina buvo taip greitai imtis e, šio klausimo, žinant, kad e, sausio mėnesį įvyksiančios dėrybos su komisija nebus paskutinios. 2011 metais dėrybos tęsis. Ir tų dėrybų metu e, sprendžiami sudėtingi klausimai nėra susijęs su redmisijos sustarimu. Aišku, Libija yra pasirengusi e, susitarti dėl redmisijos sutarties taikomos jos piliečiams, nenori prisijimti atsakomybės už trečiųjų šalių piliečių, už piliečius, lygiai taip pat kaip ir kitos e, viduržėmio jūros šalis. Komisija nėra e, komisiškai nusiteikusi dėl to, kad e, Libija galbūt pakeis savo nuomonę greitai. Tačiau galbūt tai atsitiks, kai bus prieita prie mm, sudėtingų klausimų dėrybos, dėrybų ir kai jos yra, bus baigtos. Turiu pasakyti, kad šiuo atveju kalbame ne apie tai, kad Libija nenori kalbėti apie trečiųjų šalių piliečių situaciją, bet e, daug viduržėmio regiono šalių taip elgesi. Dėl ko? Todėl, kad jos prieštarauja tam, kad e, vizų e, režimo rež... palengvinimas buvo suteiktas rytų šalimis ir mano, kad diskriminuojamos yra viduržėmio jūros regiono sąjungos šalis. Vizų pal režimo palengvinimas nereiškia vizų režimo atsisakymo. Daug, pavyzdžiui, žingsnių būtų galima daryti, pavyzdžiui, dėl asmenų kategorizavimo ar laikotarpio, apie kurį suteikiamos e, vizos. Visi šie klausimai galėtų būti aptarti tarybos. E, kalbant apie nelegalius emigrantus, tai E, birželio mėnesį Turkija ir Libija buvo įvardintos kaip e, šalis, iš kurių daugiausiai yra nelegalių emigrantų. Visų pirma, turėtumėm atkreipti dėmesį į Maltą. Malta yra šalis, kuriai tenka didžiausias nelegalių emigrantų srautas. Tai yra maža šalis, kuri susiduria su šia problema. Toliau Italija. 2008 metais jis sudarė partnerystės susitarimą su Libija, kurio pasiekoje sumažėjo nelegalių emigrantų srautai iš Libijos į Europos Sąjungą. Tačiau tai iš tiesų e, neįsklaido mūsų abejonių dėl žmogaus teisų e, ir pagarbos šioms teisėms. Taigi siūlau, kad būtų dar kartą pagalvoti apie tą redmisijos sutartį, nes mes pateiktumėm pavyzdį šio precedento kitoms viduržemio vidur, vidur jūros regiono šalims. Bet kuriuo atveju šis klausimas turėtų būti sprendžiamas platesnėme kontekste, tai yra viduržėme jūros šalių e, sąjungos e, kontekste, kad redmisijos sustarimas būtų e, pasirašytas su visomis šalimis tame regione. Toliau, kai mes kalbame apie redmisijos sutartis, mes nekalbame apie pabėgėlius, nei apie politinius e, prieglapščio prašytojus ar žmonės, kuriems reikia e, prieglapščio. Mes kalbame apie tuos asmenys, kurie yra nustatomi nelegalumi ir kaip esantis nelegalus emigrantai. Ir jeigu iš tiesų jų e, gimtoje šalyje jiems grėsia mirties bausmė, mes vis dar turime galimybę atsisakyti juos gražinti į tą šalį. Dėkoju. Pone Flotch. Iš karto dėkoju Jums, pirmininkė, už tai, kad Jūs taip laisvai dalinate pasisakymo laiką. Tikiuosi, mes visi galime pasinaudoti tų dosnumų. Na, turiu padėkoti pranešėjai už pranešimą. Pritariu, kad būtų lengviau pagrindinius darybinių mandatų klausimus nagrinėti, kai bus tekstas. Reikėtų atsižvelgti ir naujas pareigas pagal Lisabono sutartį. Na, o dabar norėčiau dėl pono Kampanzelės ir Kansulydės pasisakyti. Ten gal kažkoks nesusipratimas įvyko. dėl, buvo kalbama apie lygų pernešimą į Libiją, apie Bulgarijos slaugės. 2005 metais jau buvo kalbama apie migrantų problemą, apie 2 milijonai migrantų iš Libijos o gyventojų šalia 5 milijonai, taigi proporcija yra labai didelė. Ir sako, kad emigrantai e, atveža lygas su savimi ir taip pat sako, kad 80 procentų nusikalstamumo yra būtent dėl imigrantų. Toks yra įsivaizdavimas, e, su tuo turime reikalą. Tad turėtume tikrai e, įvertinti kad nebūtų diskriminavimo, reikia kovoti prieš tokio pobūdžio tendencijas, nes rasizmas, e, diskriminacija yra labai gajus reiškiniai Libijoje. Jie sako, kad visi atvykę į Libiją yra ekonominiai migrantai, o ne prieglopšio prašytojai, bet nežinau, ar taip iš tikrųjų yra. Mes matėme, kad Eritri, iš Eritrijos žmonės važiuoja į Libiją, iš kitų šalių. Jie ne tik, kad ieško darbo, jiems reikia tarptautinės apsaugos, o jungtinių tautų pabėgėlių komisaras tai bent jau minimali parama, kurią galima būtų gauti būtent iš jo. Bet yra ir kitų dalykų, kuriem, kurių reikia prieglopščio prašytojams prieš gaunant prieglopstį. Taigi yra daugiau negu finansinė, migracija dėl finansinių paskatų. Ta tekstą galima būtų patobulinti. Galima būtų pasakyti, kad kalbant su Libija, reikėtų gal pasistengti pagerinti bendrą situaciją, kalbant apie teisės viršinybės principų įtvirtinimą ir panašiai, nes kaip buvo paminėta, Libija yra, jo, Libijoje yra diktatūra. Ir tokia šalia, kur direktūra, dire, di, diktatūra e, negali normaliai veikti nevyriausybinės organizacijos, negali pris, tų procesų pristėti pilietinė visuomenė ir panašiai. Na, turbūt apie tai kalbėsime ir rytoj, kai bus šešėlinių pranešėjų sustikimas, bet mes turėtume eiti toliau, nei kad skatinimai gera valia, reikia kažkokių konkretesnių nuostatų. Jeigu tikrai norime bendarbiauti su ta šalimi, reikia nurodyti, kokie mūsų lūkesčiai. Pone Jolant. Ačiū pirmininkė pritariu, kad yra geras pranešimas, nekartosiu to, jau, kas jau buvo paminėta. E, parengsiu keletą tokių nedidelių pakeitimų. Aš pati dalyvavau, e, gyvenau diktatoriškoje šalyje arba autokratiškoje šalyje, todėl labai puikiai suprantu, kaip ES yra sunku vystyti santykius su tokia šalimi kaip Libija. mes turėtume bent jau labai rimtai pagalvoti dėl ES delegacijos siuntimo į Tripolį. Jeigu mes tikrai rimtai šnekame apie artimesnius santykius, jeigu norime juos formuoti kažkiek iš savo pusės, mes turėtume sugebėti paprašyti, kad būtų įsteigta tokia misija tikrai reik, mm, Libija, jeigu nori bendradarbiauti su ES, jeigu nori realiai tai pademonstruoti, turi aktyviau dalyvauti Viduržėmio jūros sąjungos veikloje ir tai reikėtų aiškiai pabrėžti. Taip pat reikėtų numatyti moratorimą mirties bausmį ir atkreipti dėmesį į kitus žmogaus teisėmis susijusius dalykus. Tai pakankamai aiškiai čia įvardinti ir manau, kad reikėtų ateitie dar geriau tai paminėti. Ačiū. Dėkoju, kad laikėtės skirto kalbėjimui laiko. Dar du kalbėtojai liko, prašau taip pat e, laikytis numastytų terminų. Ponas Maur. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti Ane Gomes Taigi irgi norėčiau padėkoti poniai Gomes, ji iškėlė du labai svarbius klausimus. Visų pirma, tas faktas, kad ES turi atlikti savo vaidmenį, naudodama įvairius daugia nacionalinius susitarimus Mūsų šalis yra pasirašusi sustarimą su Libija, bet man atrodo, kad ES turėtų imti pavyzdį. Mes patys vieni negalime atlaikyti viso imigrantų antplūdžio. Tikrai sudėtinga situacija, prieštaringa situacija ir Italija ėmėsi įvairių veiksmų ir kai kurie iš jų buvo prieštaringai vertinami. Aš dėl to pateikiau keletą pasiūlymų dėl pakeitimų. Reikėtų suprasti, kad būtina skirti dėmesį Libijai kaip unikaliai šaliai. Mes turime jau tam tikrą sustarimą su Libija, bet jis buvo pasirašytas dar 2008 metais. O tie susitarimai nuolatos turi būti peržiūrimi. Ir galbūt e, to nuseklumo nėra, kadangi nėra aiškaus sustarimo su Europos Sąjunga. Pritarėm, kad Junktinių tautų pabėgėlių reikalų komisaras čia irgi turėtų atlikti svarbesnį vaidmenį, bet reikia kažkiek ir ES vaidmensi turi tam procesui vadovauti. Reikėtų konkrečiau pasirinkti e, konkurentatesnės kryptis ir aš pritariu pranešėjos mintims. Dėkuoju dabar ponas Alaf Franka. Dėkuoju. Aš turiu du trumpus komentarus. Vienas dėl esmės, kitas dėl procedūros. E, pirmiausiai dėl turinio norėčiau padėkoti Ana Gomes už tikrai gerai atliktą darbą rengiant šitą pranešimą. Taip, tai yra unikali šalis ar unikali situacija. Šalyje galioja tam tikras specifinis režimas. Ir kalbant apie turinį ir kas svarbu mūsų frakcijai, mūsų frakcijos pirmininkas labai aiškiai išsakęs yra pozicija. Mes jūs remiame. Dar ko mes norėčiau kai ką išgirsti iš, iš jūsų. Dėl redmisijos sustarimų galiojimo sustabdymo tikrai jautrus klausimas. Įvairūs atstovai, Maltos atstovai apie tai praeitie kalbėjo. Reikia elgtis nusekliai. Į šalį buvo nusiųsta keletas komisijų. Norėtųsi, kad būtų ten taikoma tokia politika, kuri nediskriminuotų kitų šalių. Pritariu pono Penserija e, pensierė e, pasakytoms mintims, jeigu norime vadovautis real politik nuostatomis, nepamirškime to, kas ten vyksta realybėje. Taigi, ponia Gomes, norėčiau, kad jūsų požiūris į susitarimą būtų pagrystas redmisijos sustarimo nuostatomis, nes daug e, kaiminių šalių ir daug Europos šalių būtent už tai pasisako. Tai nereiškia, kad aš kvestionuoju ponios Gomės pasiūlymus, visai ne. Galbūt šešėlinis pranešėjas čia galėtų pasakyti, kaip geriau viską organizuoti. Bet manau, kad e, pas laiko pasiūlymams, pakeitimams teikti nėra daug, e, tikrai ne, nepakanka jo kad galėčiau tai padaryti, tai tikiuosi šiandien pranešėjai čia galės kažkiek prisidėti ir kažką pakeisti. Nu, ir dar kartą dėkuoju už pranešimą. Ačiū. Dėkuoju. Pakeitimus reikia pateikti iki gruodžio antros dienos. Pone Gomes, prašom. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems diskusijoje. Sutinku, kad pagrindinis trūkumas yra redmisijos susitarimas, tačiau galima būtų kalbėti ir apie kitus aspektus. Ir tuos kitus aspektus galėsime aptarti šešėlinių pranešėjų susitikime, kuris vyks rytoj. Taigi, kodėl tiek mažai laiko pakeitimams pateikti? Tai nėra pranešimas dėl pagrindų susitarimo. Mes kalbame apie rekomendaciją, kuris siekia padaryti įtakos dėrybų etapui, kuris yra numatytas kitų metų sausio mėnesį. Taigi, žinoma, bus sunku pritarti šiai rekomendacijai sausio mėnesio plenarnėje sesijoje, tačiau tai nėra neįmanoma. Aš dirbu savo darbą, esu čia jūsų paslaugoms. Jeigu norite pateikti savo pakeitimus arba savo frakcijų pasiūlymus, tai tikrai kviečiu tą daryti. Aš nežinau, kad komisija iki sausio pabaigos spės susidėrėti dėl visko, bet tuo metu matysime, ką sakys komisija. Mes pradedame svarstyti šį klausimą tik dabar ir tokiu būdu bandome daryti spaudimą diplomatiniam korpusui. Pirmininkas dėkoju. Pakeitimų pateikimo terminas yra šių metų gruodžio antrą dieną. Bus tvirtinamas pranešimas gruodžio 9 dieną, nebent šis tvarkaršys pasikeiso dėl politinių priežasčių. Posėdis yra nutraukiamas. Norėčiau paprašyti kolegų, kurie neturi leidimo likti kitoje posėdžio dalyje, palikti posėdžių salę. Kalbu apie žiniasklaidos atstovus ir kitus neturinčius leidimo dalyvauti kitoje mūsų posėdžio dalyje.